153a. Tai yra Europos grindžiamos vertybėmis, <clears throat> Europos atnaujinimas paremtas vertybėmis, įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis. Kai vyks šios diskusijos pagal 153a straipsnį, nenumatyta spontaniškų diskusijų ir klausimų pagal mėlynąją kortelę. Sophie Intveld per Europą siaučia visą keičiančios audros 2016 ir 17 metai perversmų metas. Tai ir Brexitas, ir kitokie įvykiai, galima visą tai laikyti Europos pavasariu. Galbūt ne vasarą, bet bent jau jaučiame, jaučiame tam tikrų optimizmo gaidų. Prezidentas Macron susitikęs su Putinu atstovavo pasitikinčiai ir <clears throat> oriai Europai. Europa perima lyderystę ir klimato apsaugos rytyje. Vertybės yra Europos pamatas. Rinkimų kampanijos pastaraisiais metais kalba ne tik apie tradicinius klausimus, tai yra darbo vietas ir saugumą, bet ir apie vertybės, kultūrą ir identitetą. Pasaulio tvarka keičiasi žaibiškai ir žmonės būkštauja dėl identiteto praradimo. Nacionalistinės partijos į tai atsiliepė propaguodamos neapykantą ir baimę. Mes tai atmetame. Mes turime suvokti, kad atsakymai į klausimus dėl kultūros, identiteto ir vertybių kol kas mūsų reakcija buvo neadekvati. ES yra politinė sąjunga, tačiau dauguma politikų nesugeba to išaiškinti savo rinkėjams. Jie tesugeba pristatyti Europą kaip technokratų sambūrį, kuris tik tai skaičiuoja išlaidas ir kaštus. Jeigu žmonės būkštauja dėl kultūros, dėl identiteto praradimo, tai jų baimį neišsklaidysime, nu, panaikindami roamingo mokesčius ar sumažindami biurokratijos. Jie neras pagodos prekybos sustarimuose, jeigu nebėra tikri dėl savo identiteto. Mes negalime perleisti iniciatyvos nacionalistams. Šie laikai tai netikrumo, neiškumo ir permainų visuomenėje laikai ir bendras vertybės ginti nėra lengva. Bet e, svarbiausia juk pademonstruoti savo įsitikinimus ne ramiais laikais, o, tai, o tada, kai kyla audra. ES galinga sąjunga ir ji yra autoritetas pasaulyje. Mes esame įkvėpimo šaltinis daugeliu žmonių, tai yra tiems, kurie nori gyventi laisvoje, stabilioje ir demokratinėje visuomenėje, taip kaip Europoje. Kiti dėja mūsų vertybės laiko pavojingų dalykų ir nori jas sunaikinti. Populistinės partijos visame pasaulyje e, propaguoja ksenofobiją, e, homofobiją, seksizmą, nacionalizmą ir atmesta, atmeta pluralizmą. Jie teigia, kad viena tauta, vienas balsas, viena tiesa ir viskas. Tačiau Akivaizdu, kad pastarieji rinkimai parodė, jog jie klysta. Europiečiai nenori tapti savo pačių šešėlių, karikatūra. Jei norime išlikti stiprus, turime propaguoti e, lygybę, pluralizmą, įvairovę. Štai toks kontekstas. Gaila, kad pono Weber čia nėra. Ir aš manau, kad Weber praeitą savaitę suklydo, rašydamas, kad Europos identitetas yra krikščioniškas ir tie, kurie tai neigia, neigia realybę. Gerbiamas kolega Weber, realybė yra kitokia. E, tikroji Europos siela, esybė, tai jos įvairovė. Kiekvienas turi teisę pasirinkti, kuo tikėti ir kuo būti. Pagrindinės teisės ir teisės viešpatavimas nėra abstrakčios idėjos. Jos jau šimtmečius gyvoja Europoje. Socialinė, socialinis teisingumas yra privaloma sąlyga, kad ateitų investicijos ir vyktų ekonomikos plėtra. Taip pat teisės viešpatavimas yra gyvybiškai svarbu vidaus rinkos funkcionavimui. Užtikrintos teisės štai koks raktas į stiprią, į stiprią Europą. Ir štai dėl to Aldė vertybės kelia virš visų kitų dalykų. Ačiū. Vielen Dank. Wir hören jetzt im Namen des Rates, Frau Ministerin. Ačiū. Dabar tarybos vardu ministrė Dali, prašom. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, norėčiau padėkoti už galimybę šiandien pasisakyti šiuo aktualiu klausimu, šioje aktualioje diskusijoje. Iš tikrųjų, dabar yra apmąstymų laikas mums visiems. Turime apmastyti ES ateitį. Ir labai džiaugiuosi šiandien turėdama galimybę išklausyti jūsų nuomonę. Šios, šių, šių diskusijų pavadinimas E, reiškia e, naują vaizdą, e, kuris mums visiems atrodo patraukliai. Jo centre yra vertybės, demokratinės institucijos ir tikslas gerinti mūsų piliečių gyvenimą ir gerovę. Ir tai reikėtų daryti ne kelių žmonių labui, bet visos visuomenės labui. Šis uh, E, toks aprašymas iš tikrųjų labai nutolęs nuo dabartinės ES padėties, bet jis atitinka ES didelius užmojus. Tačiau vos prieš kelis mėnesius ES pastangos šio požiūriu buvo ignoruojamos arba diskredituojamos. E, arba todėl, kad buvo manoma, kad ES daro per mažai, arba todėl, kad buvo manoma, jog jį daro per daug. Tačiau pastaraisiais mėnesiais matėme ES suvokimo poslinkių. Ir užuot matę ES kaip e, blogio šaltinį ES dabar matoma kaip sprendimo dalis. E, matome e, vėl atsinaujinančio pasitikėjimo ženklų ir didesnę paramą ES. Taip yra todėl, kad pasaulis aplink mus keičiasi ir e, alternatyvos ES praranda savo patrauklumą. Mes pradedame suprasti, kad populistinė retorika per daug supaprastina labai sudėtingas problemas. Ir ta retorika jau e, pradeda mm, rodyti savo ribas. Ir mes turime suprasti, kad tik iš vien dirbdami, mm, spręsdami, reaguodami į iššūkius, grėsmės, terorizmą, e, toks bendras darbas yra daug svarbiau nei pavieniai veiksmai. Ir matome, kad e, mūsų vertybėms iškilo pavojus ir mes turime jas išsaugoti. E, turime, tai turėtų būti postumis mums dar aktyviai atkakliau siekti savo tikslų. Tačiau tik turėdami bendrą viziją apie Europos Sąjungą mes galėsime kartu siekti šių tikslų. Galvodami apie būsimą savo kelią, Europos Sąjunga negali primesti e, savo vizijos piliečiams. Negalima e, pateikti revoliucingų planų, jeigu jie nesusilaukia paramos ir pritarimo. E, Europos Sąjunga vykstant diskusijoms turi e, žmonės vykstančioms diskusijoms turi jausti, kad į juos įsiklausoma ir kad jų nuomonė yra svarbi. Todėl taryba labai džiaugiasi komisijos Baltosios knygos procesu. Matome akivaizdžias pastangas e, leistis į sąžiningus apmąstymus ir paskatinti plačias diskusijas. Taip pat noriu padėkoti ir Europos parlamentui už nuolatinės pastangas, siekiant, kad Europos piliečių nuomonė būtų apsaugota, kad jie būtų atsižvelgiama. Aš suprantu, kad kartu su komisija jūs rengsite keletą diskusijų apie Europos ateitį visoje Europoje. O kalbant apie tarybą ir Europos vadovų tarybą, jūs jau turbūt žinote, kad vadovai jau pradėjo e, sąžiningų apmąstymų laikotarpį po to, kai Junktinė karalystė balsavo dėl pastraukimo iš ES lyderiai, vadovai numatė konkretų veiksmų planą su priemonėmis, kurios skirtos reaguoti į mm, piliečių nuogastavimus. Visų pirma, skubos tvarka ketinama spręsti problemas susijęs su migracija, terorizmu, e, ekonominėms problemomis ir socialinė apsauga. Ir dirbant šį darbą, šių metų kovo mėnesį E, minėtos 60-osios Romos sutarties metinės buvo dar viena proga mums pagalvoti apie ateitį. Yra prisimtas e, aiškus įsipareigojimas e, per artimiausius dešimt metų įgyvendinti, siekti numatytų tikslų. Ir ketiname dirbti su pagrindiniais prioritetais, kur sieksime įgyvendinti pažadus ir siekti konkrečių tikslų. Kalbant apie Baltosios knygos procesą, reiktų pasakyti, kad taryba labai atidžiai e, gilinasi į komisijos kitus dokumentus ir stengės, stengsis e, svariai prisidėti prie diskusijų. Pavyzdžiui, Baltoji knyga apie globalizaciją e, numato perspektyvą dėl diskusijų apie priekybą ir globalizaciją per kitą vadovų tarybos sustikimą. Ir norėčiau šiek tiek trumpai pakalbėti apie šio proceso konkretų rezultatą. Apmastymo apie Europos ateitį procesas yra ilgas, jam reiks laiko, reikės kurti pasitikėjimą ir negalime visko labai greitai peržvelgti. Mes nenorime rizikuoti ir per daug anksti pristatyti rezultatus ir netitikti lūkesčių. Taryba ir Europos vadovų taryba ir toliau stengsis siekti konkrečių rezultatų, kurie parodytų, kad ES turi labai aiškę praktinę pridėtinę vertę. Ir remiantis šio principu, e, diskusijos, būsimos diskusijos e, turėtų padėti e, ministrams, vadovams apsispręsti dėl konkrečios politikos, užuot pasiūliusios naują teorinę sistemą. Ačiū dabar komisijos vicepirmininkas Francisimimans. Ačiū. Aš norėčiau tas tris minutės man skirtas paskirti tam, kad paminėčiau tai, ką sakė ponia Intvelt savo įžanginėje kalboje, nes jinai palėtė pagrindinės fundamentalias vertybės. Ji taip pat jinai atmetė tuos sprendimus, kuriuos pasiūlė nacionalistai ir ekstremistai ir ksenofobai. Bet išlieka klausimas, kodėl tiek daug europie, europiečių vis dar patraukliai, palankiai žiūri tuos politinius judėjimus. Tie politiniai judėjimai užtikrino, gavo gana didžiulę paramą ES ir turbūt ir tai tęsis ir toliau, nebent mes atkreipsime dėmesį į tas priežastis ir jas panaikinsime, kodėl piliečius traukia tie judėjimai. Mūsų piliečiai yra susirūpinę. Tai yra pirmoji karta, kuri baiminasi, kad jų vaikų karta bus blogesnėje pozicijoje, negu jie yra dabar. Kai kurie žmonės nori, puola mūsų vertybės, nori sunaikinti mūsų tapatumą. Mūsų žmonės nesijaučia pakankamai įgalinti, kad galėtų apginti savo vertybės ir savo gyvenimo būdą. Mes turime sustiprinti tą jausmą dėl tų mūsų pagrindinių vertybių, dėl to reikia išklaidyti mūsų piliečių baimės. Kažką reikia daryti su tomis baimėmis. Mes turime būti kartu su europiečiais. Bet čia reikėtų pradėti nuo ieškojimo europinių sprendimų europinėms problemoms, globalioms problemoms ir teikti atsakymus piliečiams. Tai padarysime tik tai, jeigu laikysimės kartu. Tai yra sunku šiais laikais, kai, kai plinta įvairios populistinės idėjos, kai kažkas bando mūsų tapatumą atimti iš mūsų. Mes turime nuoje apibriežti ES, ne vien kalbėti apie vidaus rinką arba bendrą valiutą. Mes turime ne vien kalbėti apie vokalijos mažymą ir taip toliau. Tai yra tam tikros priemonės, svarbios priemonės, bet jos turi prasme tik tuomet, jeigu yra grindžiamos mūsų bendromis vertybėmis. Mes nepakankamai kalbame apie savo vertybės. Įdomu tai, kad žmonės ir ponia Intveld labai teisingai apie tai kalbėjo, kadangi nėra sprendimų Tai žmonės, populistai nemoralų požiūrį pateikia, o mes turime tam oponuoti, mes turime savo vertybės tvirtinti, demokratiją, teisinės vertybės principas, žmogaus teisų laikymas. Tuo mes turime grįsti savo veiklą ir Europos bendradarbiavimą, turime tai modernizuoti ketvirtoje pramonėje revoliucijoje, parodyti, kad galime kurti tokią visuomenę, kur įvairovė sukuria daugiau galimybių žmonėms. Ir atkuriama ekonomika ketvirtoje pramonėje revoliucijoje. Tai yra kelias, kurio turime judėti į priekį. Bet tai galėsime pasiekti, jeigu viską grįsime e, savo vertybėmis. Ir tai yra Baltosios knygos, kurią rengia komisija pagrindas. Mes atlikome, tai, atlikome labai išsame analizę Ir ta baltoji knyga yra išeities taškas diskusijoms Europos parlamentu, bet taip pat ir su valstybėmis narėmis. Mes tikimės, kad tarybos nariai pasinaudos tą baltąją knygą savo diskusijose su valstybėmis narėmis dėl to, kur, turėtų, kur link turėtų įdėti Europo ateityje. Tai yra tarsi prabudimo momentas, tarsi atsibunda nauja karta Europoje. Britų rinkimai, Prancūzijos rinkimai, moterų judėjimai JAV ir Europoje. Kodėl tai vyksta? Mes turime suprasti, kad nors mūsų vertybės yra aiškios ir amžinos, jos negali būti kvestionuojamos, jos negali būti sunaikinamos. Ir tai, kad mes dabar supratome, kad nors mūsų vertybės yra aiškios ir yra mūsų bendradarbiavimo pagrindas. Dabar mes matome visame pasaulyje, kad tos vertybės nėra tokios jau nepajudinamos. Reikia už jas kovoti, reikia jas stiprinti, reikia už jas pasisakyti. Jau nebekalbama rinkimuose apie kairiuosius ir dešiniuosius, yra kalbama, ar mes renkamės atvirą visuomenę, kur yra erdvės visiems, kur niekas nepaliekamas nuo šalyje, arba patenkame į spastus tokio mąstymo, kad tavo brolis yra tavo priešas. Europa turi būti atviros visuomenės teritorija. Dėkuoju uždėmesi. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Äh, wir kommen dann. Ačiū komisijos vicepirmininkė. Dabar pagal sąrašą pusantros minutės. Pone Estaras Feregut. Dėkuoju, pirmininkė. 1957 e, metais, kovo 25 buvo pasirašyta e, Romos sutartis. Tai buvo ES pradžia, prasidėjo klėstėjimo laikotarpis, sugebėjome atsitraukti nuo praeities smurto. Robertas Šumanas yra pasakęs, kad Europos vienu mostu nepastatysi, reikia eiti į priekį žingsnis po žingsnio ir puoselėti solidarumo idėją. Europos tėvai aiškiai išdėstė jog pagrindinė stipri idėja turėtų būti kova su nacionalizmu, xenofobija ir totalitarizmu. <clears throat> Europa mm, pasikeitė, Europa šiek tiek senstelėjo, atėjo naujų narių, kiti mus palieka. E, darbo rinkoje pagrindinė problema yra Mm, darbo vietų kūrimas, mm, nedarbas. Toliau ir kiti klausimai - saugumas, energetika, ekonomika. Štai tie iššūkiai, su kuriais mes susidurime. Socialiniai klausimai. Komisijos narys teisingai tuos iššūkius išdėstė ir pasakė, kad turime juos pasitikti vieningai ir laikytis e, liberalumo, laisvės ir demokratijos idėjų. Aišku, kalbėti, vien kalbėti neužtenka, mes, mums taip pat teks ir veikti. Ačiū. Dabar ponė Fajon, dvi minutės. Ačiū. Kalbame apie Europos atstatymą, atkūrimą, o tai tarsi užuomina, kad Europos rūmas beveik subirėjęs. E, ponas Timerman kalbėjo apie pavojingas tendencijas, populistinės tendencijas ir pyktį. Tie vertybiniai blokai, kurie anksčiau sudarė Europos pamatą, byra. E, pagalvokime apie pabėgėlių kvotas. Europa priima sprendimus, bet valstybės jų nepaiso. Ir aš džiaugiuosi, kad tokiais atvejais komisija imasi teisinių procedūrų prieš valstybės, kurios nenori pasidalyti naštą. Vakar diskutavome apie Serbiją ir Kosovą. Jos yra Europos priengija. Mes labai lengva ranka kritikuojame jas ir raginame, kad jos turėtų laikytis Kopenhagos kriterijų. Tai tarsi bausmėjoms. Tačiau ar tikrai teisinga, kad ES priima tokius sprendimus, tokius nuosprendžius, kai pačios ES valstybės tų kriterijų nesilaiko? O kokia bausmė toms valstybėms bus? Kai kurios iš tų valstybių neprisima atsakomybės, nepaiso e, laisvės, demokratijos, e, e, disciplinos principų. Prieš kurį laiką socialdemokratai pritarė tam, kad būtų sudaryta e, demokratijos rodiklių lentelė, rezultatų lentelė. Aš pritarčiau tam. Aišku, viską galima pamatuoti, išmatuoti, bet niekas nepasikeis, kol tie, kurie pažeidžia taisyklės, nebus, <clears throat> nebus e, nubausti. Dzylė. Ačiū pirmininkė. Kol perskaityčiau šios temos pavadinimą, tai baigtųsi mano kalbėjimo laikas. Ir bet koks pilietis perskaitęs temos pavadinimą tikrai nepriartės prie ES. Ką nori matyti Estijos, Lenkijos, Vengrijos ir kiti piliečiai? Jie nori, kad ES veiktų ir būtų suprantama mes kalbame apie vertybės, bet jos neturėtų prieštarauti tų piliečių vertybėms, jų šalių vertybėms. Jeigu kiekvieną kartą susikertame, jeigu svaidomės informaciją, kurios piliečiai nesupranta, tai, tai jokios naudos neduoda. Turime gilintis į tai, ko nori piliečiai. Jei kalbame apie socialinę sanglaudą, tai suvokime, jog žmonėms svarbu išlikti konkurencingiams. Ir dėl to nesisvaidykime kaltinimais, kad valstybės narės užsima socialiniu dempingu. Ačiū. Dabar ponia Pakas Urtundua vieną minutę. Ačiū kolegos ponė Timermans. Na, aš taip pat esu nusteikius šiek tiek optimistiškai, kaip ir ponė Infeld, nes populistai, nacionalistai nebėra jokia naujiena ir mes jau suprantame, kur yra jų pažeidžiamos vietos. Ir suprantame mūsų š, po antrojo pasaulinio karo sukurto švyturio tvirtumą. E, globalizacijos paveiktame pasaulyje E, kartais atrodo, kad tas Europos šviturys nebeskleidžia tokios stiprios šviesos. Ir aš manau, kad mes turime daryti tai, ką jūs sakėte. Mes turime prisiminti vertybės, turime jas taikyti, mums reikia e, principingumo, stiprybės ir drąsos, kad piliečiai tikėtų, jog sutampa mūsų žodžiai ir mūsų darbai. Nes priešingų atveju negalėsime nuveikti to, ką turime Europos labui. Taip pat mums reikia į savo pusę patraukti ir jaunimą. E, jaunimas nori galimybę, o pastaraisiais metais mes jį nuvylėme. Mums reikia žmonių, ypač jaunimo, reikia lygių galimybių, reikia, kad jaunimas turėtų darbą, kad jie Europoje jaustų tokią pačią aistrą kaip mes. Ačiū. Ačiū. Dabar Martina Anderson vieną minutę. Brexit buvo e, tas žadintuvas privertęs mus atsipeikėti. Tai mums reikia socialinės Europos, e, kuri būtų grindžiama demokratija, žmogaus teisėmis ir nacionaliniu suverenumu tačiau man atrodo, kad į mus nėra įsiklausoma. Iš tikrųjų yra daug kalbama apie kelių greičių Europą, didesnę integraciją, taupimą ir ES kariuomenę. Tai yra klaida. Aš manau, kad paskutinis dalykas, ko mums reikia, yra didesnė integracija. Na, žmonės nori daugiau dalyvauti, didesnio solidarumo ir daugiau demokratijos o ne kažkokių didelių įmonių gelbėjimo. E, Šiaurės Airija balsavo prieš e, Brexit, tačiau mm, e, dabar iškilo grėsmė didžiojo penktadienio susitarimui, e, jis turi būti apsaugot. Tas Šinfein mano, kad Šiaurės Airijos vieta yra Europoje, tačiau mums reikia tokios Europos, kuri brangintų visus vaikus vienodai, kad niekas nebūtų ignoruojamas. Tikrai pasitarnautume patys savo, jeigu paskaitytumėte ir patvirtintumėte Airijos e, pareiškimą. Ačiū. Ačiū dabar Eimon Finch vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, jūs kalbate apie Europos atkūrimą grindžiamą vertybėmis, veiksmingomis demokratinėmis institucijomis, kurios skatintų mm, klestinčią ekonomiką teisingo ir darnioje visuomenėje. Mes Junktinėje karalystėje ir toliau tęsime nepriklausomybės kelionę ir to pasieksime. ES vizija yra priešinga, tai yra vizija grindžiama oportunizmu, korporatyvinė kultūra ir neokolonializmu. Ji yra grindžiama institucijomis, kurios iš esmės yra nedemokratinės ir kurios e, sukėlė skurdą, beviltiškumą daugelį valstybių narių. Taigi e, pietų e, Europos ekonomikos buvo sužlugdytos, e, buvo padaryta milžiniška žala. Pavyzdžiui, Graikijoje jaunimo nedarbas dabar yra 40 procentų ir tai yra tikra be beprotybė. Vienintelis būdas, kaip ES valstybės narės gali pasiekti stabilumą, augimą ir sažiningumą, yra pasiekti Junktinės karalystės pavyzdžių ir pasitraukti iš ES. Ačiū. Dabar pon... ponas Zalstra. Ačiū, pirmininkė. Mm, pirmininkė, Manau, kad Europos vertybės, e, vertybės piliečiai ir Bruselis vertina skirtingai. Yra sakoma, kad neįmanoma e, sustabdyti invazijos, negalima teikti pirmenybę saugumui prieš migraciją, taip pat sakoma, kad reikia kovoti su populizmu. Atrodo, kad Bruselis e, E, Turkija vertina palankiau negu Junktinė karalystė. Tai tiesiog negali tęstis. Aš manau, kad mums reikia naujo pagrindo Europos bendradarbiavimui. Tas bendradarbiavimas gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jeigu valstybės narės galės jam vadovauti. Ir čia didelis privalumas būtų tas, kad mes galėtume atsikratyti parlamento ir taip sutaupytume e, pusę milijardo eurų, kurie bus skirti e, e, parlamento pastato atstatymui Briuselėje. Ponas Sienitos. Mm. Reikia mums savanoriškai bendradarbiaujančių valstybių narių, kurios iš naujo nustatytų prioritetus. Ir reikėtų pakeisti sprendimų prieimimo procedūrą taryboje, atsisakyti e, vienbalsiškumo ir remtis kvalifikuotą balsų daugumą. Mes turime panaikinti demokratijos deficitą, turime sustiprinti komitologiją ir skelbti ministrų pozicijas ir nuomonės. Mums reikia tvaraus, gyvybingo sprendimo kuriuo nebūtų bandoma pateisinti dabartinį modelį. Mes turime sutelkti dėmesį į tuos klausimus, kurie yra tikro tarp valstybinio, europinio pobūdžio, pavyzdžiui, klimato kaita. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponas Koeliu. Ačiū pirmininkė, kolegos. Putinas grįžo prie šaltojo karo jis apnuodijo mūsų viešąją nuomonę ir sukarino sienas. Trumpas e, taip pat e, e, ėmėsi anksčiau nematytų priemonių. Ir turiu pasakyti, kad E, mes vis dėlto laimėjome prieš populistus, tai buvo Austrijoje, Niderlanduose, e, Prancūzijoje ir taip pat Junktinėje karalystėje. Kaip sakė Robertas Šumanas, vienas iš Europos teigėjų, Europa e, siek, pasiekė konkrečių rezultatų. Mūsų Europa nėra vien ekonominė struktūra, tai yra pilietybės projektas. Europa tai yra Erasmus programa, kuri švenčia 30 metų jubiliejų tai yra bendros pilietybės idėja. Europa tai yra Paryžiaus susitarimas, tai yra ES įrodymas, kad jį prisima įsipareigomus dėl ateities. Europa tai yra Schengeno erdvė, judėjimo laisvė, kuri e, visiškai pakeitė realybę. E, e, Europa tai yra 2010 metų programa, Tai yra technologijos, kurios yra skirtos gyvybės gelbėti. Taigi tai yra Europa, tai yra žmonių Europa, piliečių Europa. Kad ją apgintume, mums nereikia jos iš naujo atkurti, reikia ją sustiprinti. Europa nėra pasirinkimas ar alternatyva. Europa tai yra mūsų realybė, tai yra mūsų įsipareigojimų realybė E, siekiant žmogaus teisų, klėstėjimo ir ekonominio klėstėjimo. Reikia kovoti už Europą, atėjo laikas ją apginti. Dėkuoju, ponui Koeliu. Dabar vieną minutę Nėdė Mulė, prašau. Dėkuoju. Europa atrodo pasimetus, yra daugybė iššūkių, daugybė sunkumų. Mes turime kalbėti apie kiekvieno mūsų piliečio ateitį ir tai turėtų būti posūkio taškas. Laikai pasikeitė, nebėra homogeniškų miestų ar šalių, Matome socialinį susiskaldimą, pramoninę revoliuciją, kultūrinę įvairovę, globalizaciją. Visa tai mus veda į visiškai naują pasaulį. Seni atsakymai, senos tradicijos mums nebepadeda. Mums reikia plano, mums reikia iš naujo atkurti, atnaujinti Europą. Progresas, solidarumas, laisvė, saugumas turi būti Europos pamatai. Mes turime kurti, struktūruoti Europą tokiu būdu, kad neapykanta, stigmatizacija ir diskriminacija neturėtų vietos joje. Turime kurti įtraukę Europą, kur visi jaustųsi namuose ir kur žmonės nebijo dėl ateities, bet kaip tik su viltimi žiūri ją. Ačiū, turiu vienai minutiai, ponas Černecki. Pirmininkė. Mes esame politikai ir turime kalbėti nuoširdžiai. Koks yra Europos plieno ir anglių bendruomenės sėkmės pagrindas? Šešios šalis, po to devynios, dešimt, dvylika, penkiolika šalių susibūrė kartu ir dirbo konsensusu susitarimo pagrindu. Jie siekė susitarimų ir dirbo kartu solidarumo dvasioje. Bet niekas nieko nevertė kažką daryti. Prancūzija prieš penkias kitas šalis buvo argumentas pradžioje pateiktas. Kalbėjo apie bendrą politiką. Buvo kuriama bendra bendradarbiavimo politika, kad ne viena šalis nesijaustų nuskriausta. Mūsų europinio projekto sėkmės pagrindas yra solidarumas. Turime veikti remdamiesi sutarimo, konsensuso dvar, dvasia. Neturime siekti viršinybės prieš kitas šalis. Tai vienintelis kelias. Daugiau nėra mėlynųjų, nėra mėlynųjų kortelių. Darbo tvarkos tvarsyklės pagal 135 straipsnio A dalį labai aiškius. Toliau Cecilija Vikstrom, prašau. Eurobarometro naujausia apklausa parodė, jog yra labai tvirta parama ES piliečių bendradarbiavimo ES lygių vis daugiau žmonių gerai pasisako ES ir nori matyti didesnį bendradarbiavimą. Mūsų piliečiai tiki ateitimi ir jų įkvėpimas turėtų padėti mums mūsų politikų darbe. Po labai, labai svarbių rinkimų rezultatų, visų pirma, Makrono, pono Makrono pergalė Prancūzijoje. Mes turime toliau kurti, vystyti ES. Negalime sutikti su sąstingiu, turime žengti kitą žingsnį, turime rasti sprendimus ir spręsti tarp valstybinės problemas kiekvienoje srityje, kiekviename sektoriuje. Turime prisimti bendrą atsakomybę už migraciją, už klimato kaitą ir už kovą su terorizmu. Turime užtikrinti ateitį mūsų piliečiams ir tai galima padaryti tik tai kartu. Dabar viena minutė. Ponas Krisogonos. ES sutartys numato, kad ES yra grindžiama laisvės, demokratijos, lygybės, teisės viršenybės ir žmogaus teisų pagarbos principais – Tikslas yra skatinti taiką ir klėstėjimą, o realybėje atsitinka taip, kad Europos Sąjunga toleruoja žmogaus teisų pažydimus e, Vengrijoje ir Lenkijoje. Tuo pat metu griežto taupimo politika, kuri yra primesta eurozonos vadovų, pažeidžia mūsų pagrindinės teisės - teisę į sveikatą, socialinį draudimą, kolektyvinės dėrybas, tinkamas darbo sąlygas ir šeimos kūrimą visų pirma, pietinėse šalise, tokiuose kaip Graikijoje. Jeigu mes norime, pasiekti Europos integravimo tikslą, turime praktikoje taikyti taisyklės ir tikslus, turime keisti politikos kryptis, kol nebus per vėlų. Ačiū. Dėkuoju. Toliau dvi minutės. Ponas Lungrenden. Ačiū už sutiktą žodį, pirmininkė. Europo grindžiamo vertybėmis. Tai yra šių, šių, šios diskusijos tema. Mokesčių mokėtojų pinigai turėtų, atsakingas jų leidimas turėtų būti vienas iš kertioknių akmenų šių, šios diskusijos, kai kalbame apie Europos atnaujinimą. Šis pastatas 90, 1993 metais buvo e, pastatytas ir kainavo nemažai milijardų švedijos kronų. O dabar jau reikia renovacijos. Mes turime pagalvoti apie ateitį. Norime sukurti Europos parlamentą, kuris labiau primintų e, JAV kongresą. Ar būtent tokia vizija yra. Mums reikia 4,5 milijonų švedijos kronų šiam projektui gyvendinti. Tokios sumos veda į paniką, nes galiausiai tas sprendimas gali tapti dar tris kartus brangesnis. Europos piliečiai mes jų pinigus, mokesčių mokėtimų pinigus naudojam tam, kad e, galėtumėm sutvirtinti ar atstatyti pastatus e, Europos parlamento Briuselyje. Tikrai to nenori piliečiai. Mes turime pasitikrinti ir atsakingai leisti mūsų mokesčių e, mokėtojų pinigus ir nešvaistyti jų tokioms beprotiškoms vizijoms. Jeigu yra tik tai 25 metų senumo pastatas, tai negalime jo tiesiog nugriauti ir atstatyti naują. Tai visiškai beprotiška idėja nugriauti tą pastatą ir niekada Europos piliečiai nepritars tokia idėjai. Dank, Lundgren. Ačiū Lundgren, o toliau Georg Mayer. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos vertybės. O kas yra tos vertybės? kasgi gali apibrėžti, kas tos europinės vertybės. Negi manote, kad mes čia galime tai padaryti? Ne, tik patys Europos piliečiai galėtų tai padaryti. O Europoje vyrauja didžiulė įvairovė. Kolegos, tai įvairovė jūs turėtumėte tai gerbti ir vertinti. Veiksmingos demokratinės institucijos. Aš irgi esu už tai. Bet veiksminga demokratinė institucija jai būtina veiksminga opozicija. Ir jeigu pasiklausytumėt e, ponios Intveld, ji bijo opozicijos, o nevertina tai. Kolegos, man susidaro įspūdis, kad jūs vienas kitam pasakojate pasakėlės ir vienas kitą norite pagirti, bet e, netoks turėtų būti kelias į priekį. Balčio. Ačiū. ponę Sophie Intveld. Kai kurias partijas išvadino nacionalistinėmis. Ir jos nuomonė gali egzistuoti tik viena tiesa. Bet nėra tokio dalyko kaip viena tikroji tiesa. Negalima pulti kitų kaltinti, kad jie antieuropiečiai. Juk mes čia kalbame apie vertybės. Manfred Weber nurodė, jog Europos šaknis yra krikščioniškos. Kalbame apie įvairovę, minime Europos tėvus, pacituosiu Robertą Šumaną. Europa negali būti integruota į vieną struktūrą. Taip pasakė Šumanas. Jūs, kai citavote jį, labai selektyviai citavote. Ačiū. Šogor, pusantros mintės. Aš nemanau, kad Europoje reikia revoliucingai atstatyti nuo pat pamatų. Europos e, įvairūs trūkumai arba padidinami, arba nėra jos kaltė. Europos teisėkuros procesus yra daug labiau įtraukiantis skaidrus ir atsakingas nei mano šalies procesas. Aišku, galima siekti daugiau veiksmingumo, galima dar labiau atsiliepti į piliečių lūkesčius. Dabartinės sutartys siūlo atsakymus į problemas, bet dažnai tie atsakymai yra ignoruojami. Aš noriu priminti, kad sutarties antrajame straipsnėje yra vertybės išvardytos. Žinome, kad ES turėtų būti grindžiama įvairovę, lygybę, nediskriminavimu ir pagarbą. Bet mums dar reiks nueiti ilgą kelią, kol veiksmingai sugebėsime ginti uh, E, tas vertybės. Kol kas ne visada užkertame kelią mažumų diskriminavimui, kalbų diskriminavimui, kultūrų priklausančių mažumoms diskriminavimui. O juk įvairovę mes turėtume puoselėti. Maždaug 16 milijonų piliečių laukia, kol jų mažumų teisės pripažins Europos institucijos. Ačiū. Toliau vieną minutę kalbės Lainen. Europos Sąjunga tai ne tik didžiulė rinka, tai visų pirma politinė sąjunga. Mūsų vertybės gyvuoja šimtmečius. Pats laikas Europai išryškinti savo politinį profilį. O už vertybės mes turime kovoti. Mes turime kovoti su tų vertybių apribojimais, bandymais jas apriboti. Kartais susidaro žmonėms įspūdis, kad Europa bejėgė, matome mokesčių dempingo atvejus, kai kur nepavyksta susidoroti su nusikalstamumu. Baltoje knygoje nurodyta, kad turėtų būti parengta ateityje viena bendra programa, kaip suvienyti Europą. beruht in wirksamen demokratischen Institutionen verankert. E, Europa grindžiama vertybėmis, demokratinėmis institucijomis ir klestinčia įtraukia visuomenę. Štai ką galima perskaityti tekste. Ir man prieš akis iškyla įvairiausi pasakų vaizdai. Europos perstatymas siekiančių rezultatų. Tai juk pripažinimas, kad ištiko nesėkmė eurozona veikia netinkamai, priejome liepto galą migracijos rytyje, priejome liepto galą propaguodami multikultūrinę visuomenę. Mm, teisės pažeidimai pasidarė taisyklė, o ne išimtis. Kai kurie lyderiai reikalauja dar giliau eiti į centralizavimą, dar daugiau biurokratijos, dar daugiau e, ekonomikos centrinio planavimo ir mažiau kreipti dėmesio į įvairovę, kūrybingumą ir tradicijas. Ar tikrai tai kelias, kuriuo mes norime eiti? Ačiū, ponė Trepezijus. Dabar viena minutė, ponė Albiol Guzman. Ačiū. Europos Sąjunga yra grindžiama įvairiais principais - deficito kontrolė, paslaugų liberalizavimu, nedemokratiškomis institucijomis, ECB ir iš tikrųjų buvo sukurta siekiant vieno tikslo - turėti bendrą tinklą. Na, yra numatomos šiokios tokios reformos, tam tikros korekcijos Baltojo knygoje, tačiau tai, tai niekaip nepakeis tos situacijos, kuri mus privedė prie Brexit, taip pat prie kraštutinių dešiniųjų politikos iškilimo. E, e, euras priemonės nukreiptos prieš migrantus. Kit, e, kiti dalykai vis dėlto nereiškia, kad mes turime atsiskirti nuo Europos. Jeigu mes norime Ar mes tikrai norime Europos, kurioje klestėtų daugie nacionalinės bendrovės? Ne, mes norime tokios Europos, kur, kuri būtų palankiai darbuotojams iš Prancūzijos, Ispanijos, kitų šalių. Ačiū dabar ponia Fonstork, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Diskusija, kuri šiandien vyksta, yra pavadinta Europos atnaujinimas paremtas vertybėmis įtvirtintais įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis. Atnaujinimas reiškia, kad kažkas žlugo. Ir, man, ir aš manau, kad gerai, kad mes tai pripažįstame. Žmonės pripažįsta, kad Europą reikia atnaujinti. Mes kalbame apie demokratiją, įstatymų viršinybę. Niekas čia nepasisako prieš demokratiją ar įstatymų viršinybę. Na, jūs juokėtės, Mm, yra sakoma, kad tiek pasis, tie, kurie pasisako už nacionalinę demokratiją, yra nedemokratiški ir būtent tai mus atitolina vieniems nuo kitų. Mes turime vadovautis vertybėmis ir noriu priminti, kad sutartyje nėra daroma nuoroda į krikščionišką paveldą, bet tokios yra vertybės, kuriomis buvo grindžiama Europa ir jas turime akcentuoti demokratija ir įstatymų viršienybė. Tai yra tie dalykai, kurių reikia siekti, bet turime prieš tai išsiaiškinti, ką turime galvoje, sakydami vertybės. Dabar ponas San, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šioms diskusijoms pasirinktas pavadinimas yra visų šimtų procentų skirtas tam, kad parodytų, su kokiamis problemomis mes susidurėme. Na, kai kalbame apie atnaujinimą ar atkūrimą, reiškia, kad kažkas buvo sužlugdyta. Šiuo atveju yra sužlugdyta Europa, ją sužlugdė ES primesta politika. Ir čia kalbam apie Europą, ne ES. Ir piliečiai turi suprasti, kad tai yra dvi skirtingos savokos. Europa yra viena, ES yra kitas dalykas. Tačiau atsisakykime retorikos, kad nėra jokios alternatyvos ir kad ateitis įmanoma tik ES. Yra trys svarbus dalykai, kurie mums nepasisekė. Visų pirma, vertybė. vertybės. Sutartis yra grindžiama netomis vertybėmis. Toliau demokratinės institucijos. Iš tikrųjų, ES institucijos nėra demokratinės ir vienas to pavyzdys yra Europos centrinis bankas. E, ekonomika taip pat rodo, kad ES nepavykto pasiekti pažangos. Mano nuomonė, Europos atnaunimas rei, turi reikšti, kad mes atsisakome ne, nepavykusių sutarčių, mes turime atkurti Europos bendradarbiavimą, tai turi būti suverenių valstybių bendradarbiavimas, nes priešingų atveju tas dėlis prieštaravimas, kuris yra numatytas tarp sutartie numatyto socialinio modelio ir mūsų nacionalinių modelių, bus labai didelis. Kalbama yra apie rinką, pelną, prekes, tipinį socialinį modelį, kuris atitinka vokiškai modelį. Tačiau Italijos konstitucijoje kalbama apie nuosavą socialinį modelį, kalbama apie darbuotojų apsaugą kaip neatskiriamą gamybos dalį, bet ES šiuo metu to nėra. Ir jeigu mes norime žengti pirmin, tai vienintelis modelis turėtų būti šios ES išardimas, nes tai yra vokiškojo imperializmo mm, rinkų disciplinos įvairių sąjungų mm, derinys. Ačiū. Dabar Marija Grapinė vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Nekalbėsiu apie pavadinimą. Manau, kad svarbiausia sutelkti dėmesį esminius dalykus. Jeigu mes ne, neatnaujinsime Europos, mes žlugsime, mes turime atnaujinti Europą grindžiamą vertybėmis, mums reikia vieningos Europos. Tačiau noriu paprašyti komisijos, komisaro nekurti įvairių scenarijų. Aš atėjau jo į politiką todėl, kad norėjau, kad ES ir mano šalyje viskas būtų grindžiama vertybėmis. Tačiau praėjo dešimt metų ir mes dar nesame bendroje erdvėje, mes nesame Schengeno erdvėje. Piliečiams nereikia skirtingų režimų. Piliečiai turi būti suprasti, jie turi turėti prieigą prie visko ir vienodą prieigą. Mes turime daugiau investuoti į švietimą, nes žmonės turi suprasti, kad politiniai lyderiai yra renkami žmonių, jie turi būti apsišvietę, jie turi turėti vertybės, kuriamis vadovautusi. Ir nacionaliniai ir Europos lyderiai už tai yra atsakingi. Mes turime kurti vertybėmis grindžiamą Europą. Ačiū dabar ponas Vandalin vieną minutę. Labai svarbu mums atsižvelgti vieniems į kitus, gerbti vieniems kitus ir gerbti vieni kitų kultūrą. Aš matau, kad e, tam tikros frakcijos atstovai tos pagarbos nejaučia e, Manau, kad turėtume labai rimtai pagalvoti, ar kritika dėl populizmo yra pagrista, nes būtent dėl to e, buvo priimtas sprendimas dėl Brexit. Aš manau, kad mes turime kalbėtis vieni su kitais, turime galvoti, ką daryti kitaip ir geriau. Aš labai tikiuosi, kad Aldė frakcija gerbs kitų nuomonę. Vieną minutę, Pedro Silva. Dėkuoju. Vieną minutę, Ponas Liuvo Pereira. Dėkuoju, pirminkė. Taip, pastaruoju metu girdėjome pozityvių žinių, bet Europos projektas ir vėl patiria didžiulę krizę, trūksta norimų rezultatų. Iš vienos pusės yra struktūrinių trūkumų dėl euro, taip pat iš kitos pusės yra griežta taupimo politika, kuri pademonstravo, kad tai buvo bloga, blogas krizės sprendimo būdas. Vis dėlto e, Europos projekto krizė visų pirma susijusi su vertybių krize. Pirmiausia, solidarumo vertybės krize. Jeigu solidarumas vėl nebus iškeltas į pirmą vietą, mes nerasime sprendimų. Mūsų piliečiai sako, ir tai matėme paskutiniuose rinkimuose, kad reikia suteikti naują šansą, naują galimybę Europos projektui. Ir ta nauja galimybė galėtų būti išnaudota tik tai pateikiant solidarų atsaką, sprendžiant visas problemas. Mes turime susigražinti piliečių pasitikėjimą. Dėkuoju. Vieną minutę. Ponas Ujedzovski. Gerbiami kolegos, šiuose diskusijose kalbame apie ES steigėjus, apie pačią pradžią ES. ES steigėjai suprato, kad demokratija, šeima, kitos vertybės turi būti grindžiamos Europos kultūra. Mes negalime suprasti Europos kultūros be krikščioniškų vertybių. Religija sustiprino daug aspektų europinės kultūros, o kitas elementas yra rinkos vientisumo užtikrinimas ir apsauga. Reikia kovoti su protekcionizmu, kai turtingos šalis, atsavama savo vyriausybė, uždaro rinkas e, visos ES bendros rinkos ir ekonomikos sąskaita. Dėkuoju. Dabar vieną minutę. Po, ponas Zani. Ačiū, pirmininkė. Tam tikros politinės jėgos traukėsi iš Europos. Jie nori kitaip interpretuoti arba klaidingai interpretuoti Europą. Mes kalbame apie demokratiją, apie įstatymo viršenybę, bet tie dalykai dabar yra nustumti į šoną. Pastarieji rinkimai Europoje mums tai parodė. Mes turime sukryžiuoti pirštus ir, lauk, ir tikėtis, kad ekstremalios jėgos Europoje nenugalės. Per labai blogų rezultatų kaip ir nematėme pastarųjų laikų daugiau dominavo pozityvūs rezultatai, bet mes turime galvoti apie tas neliber, neliberales jėgas, kurios traukėsi pasi, nuo Europos vertybių. Matome ir Rusijos didėjančią įtaką. Iškyla saugumo problemų, saugumo rizikos. ES gali imtis tam tikrų priemonių, bet tik tai per rinkimus ir per piliečius galima spręsti problemas. Toliau, ponia Toja, ačiū. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad kai kalbame apie Europos ateitį, mes turime labai aiškiai suvokti, koks yra pamatų pamatas, ant kurio stovi visą šį konstrukciją, turime prisiminti savo ištakas, demokratijos vertybės. Ir tai nėra tušti žodžiai, tai nėra pasenę dalykai. Ir mes tai suprantame dar geriau, kada matome, kaip kur, kai kuriuose Europos šalyse įsivyrauja autoritariniai valdantieji režimai. Nebejotinai, kad tai yra ir vidaus konfliktinių situacijų išraiška. Pastaraisiais metais matome, kaip didėja neligybė, kuri paliečia vis daugiau visuomenės narių. Integracijos sėkmė neturi tapti vienkartiniu dalyku. Mes norime ją pasinaudoti, spręsdami krizės problemas. Ir tai nėra tuščiai žodžiai. Nemanau, kad galime pasirinkti vienokią ar kitokią Europą. Nemanau, kad kažkuris iš modelių būtų geresnis, nes yra tik du variantai. Arba mes laimėsime, arba mes pralaimėsime mūšį. Ačiū. Ačiū kolegiai Tojai. Toliau komisija. Pone pirmininko pavaduotojau. Kolega Timermanas be mikrofono. Keletas e, pamastymų, keletas minčių, kurios kilo diskusijų metu man. Paauglystėje aš lankiausi Ispanijoje, kur buvo diktatūra. Ir tad kaip jaunas iš Niderlandų atkeliavęs pilietis buvau šokiruotas to skurdo, kurį mačiau Ispanijos kai kuriuose vietose. Ir turiu galvoje ne ekonominę skurdą, bet visą tą smurtą, kurį pastebėjau būtyje. Vaikai, kurie ėjo į mokyklą, tai buvo baisu, mergaičių neskatino mokytis. O pažiūrėkite, kokia šiandien Ispanija, ko jis sugebėjo pasiekti. Esu tikra, kad ne ES, bet patys ispanai savo rankomis visą tai sukūrė. Bet ar būtų jie galėję pasiekti tokių rezultatų, netapę laisvos Europos um, tautų šeimos nare? Kaip kareivis aš kovojau uh, su rytų bloku. 90, 1990 metais žlugo tas režimas. Tai buvo pats svarbiausias mano gyvenimo įveikis. Tuo metu Lenkijos padėtis buvo baisesnė nei dabar Ukraina. O pažiūrėkite, kur šiandien Lenkija. Manau, kad jos ekonomika yra 5-6 kartus didesnė nei Ukrainos. Neteigiu, kad tai vien tik tai ES pasiekimas tai yra pačių Lenkų pasiekimas, bet esu įsitikinęs, kad ES padėjo Lenkams viso to pasiekti. Ypač padėjo įtvirtinti teisinę viršenybę. Kai mes kalbame apie tokius dalykus, turime kalbėti ne vien tik apie um, ekonomiką. Mes turime kalbėti, kad tai taip pat ir pažanga pasiekta kovojant su korupcija, įtvirtinant teisinę viršenybę. Įsivaizduokite, kad mes, ką mes būtumėm padarę be ES, mes tai kaip aklikačiukai klaidžiotume, o dabar, o dabar mes tikrai uh, klestime ir nereikia prarasti pagreižio. Aš žinau, kokia anksčiau buvo Europa, žinau, kokia jinai yra dabar. Taip daug problemų, jas reikia išspręsti, bet mes jas išspręsime. Tiesiog prisiminkite, ką patyrė mūsų tėvai, mūsų seneliai mes gyvename kur kas geriau ir nereikia savęs menkinti. Ir dar kartą noriu pažymėti vieną dalyką. ES vertybės remiasi tuo, kas surašyta sutarties antro, antrajame straipsnėje. Tos vertybės jas patvirtino kiekviena ES valstybė narė. Taip, valstybių narių kultūra su, yra skirtinga, yra socialinių skirtumų ir taip toliau. Bet kiekviena valstybė narė įsipareigojo laikytis antrojo straipsnio. Ir mes negalime taip paprastai atsikratyti prisimtų įsipareigojimų, pateisindami tai kultūriniais skirtumais. Kodėl mes kalbame šiandieną apie tuos pamatinius dalykus? Todėl, kad galų gale supratome, jog ES nėra kažkoks darinys, kurio nebūtų galima sugriauti. Tai įmanoma. Ir nepakanka kalbėti apie pamatinės vertybės, nes joms šiuo metu yra iškilusi reali grėsmė. Į jas nusitaikyti, jos tapo taikiniu ir mes turime sustiprinti savo pastangas. Ir dar noriu ką pasakyti apie krikščioniškai Europos žemino ir ES pamatą. Taip, krikščionybė nebejotinai suvaidino didžiulį vaidmenį tų vertybių kūrime. Tačiau labai nejaukiai jaučiuosi kaip krikščionis, girdėdamas, kad kitas krikščionis monopolizuoja europinės vertybės, tarsi jos būtų tik krikščioniškosios vertybės. Mes nebūtume čia šiandien, jeigu nebūtų buvę. Um, jeigu nebūtų to periodo, kada suklėstėjo, um, nebūtų atgimimo. Mes nebūtume uh, čia, jeigu viskas vyktų taip, kaip kažkada prie inkvizicijos. Mes negalime, uh, negalime pasisavinti tų vertybių. Jokia viena religija tokių vertybių pasisavinti negali, jinai neturi tokių šimtinių teisių. Ačiū, pana pirmininkė. Toliau, pana Dali, tarybos vardu. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėjai ponai ir ponas, dėkoju Jums už Jūsų labai vertingas pastabas, kurias aš be abejo gerai pasižymėjau ir galiu patikinti, kad mes toliau dėsime pama, pamastymus apie ES ateitį. Tai bus vienas iš mūsų prioritetų. Galvodami apie tai, kokiu keliu Europa turėtų žengti į priekį, mes turėtume nepamiršti dviejų dalykų. Pirmiausia, tai, kad ES negali vis, visas problemas įspręsti per vieną dieną, lik burtų lasdelę pamojavus. Ir antra, kad mes kartais susitrime su struktūriniais sunkumais, kurie riboja mūsų gebėjimą veikti. Taigi mes turime realistiškai vertinti savo gebėjimą ką nors keisti. Ypač, kad kalba ne apie tai, ką galim ir ko negalim padaryti. Dėkuoju. Geschlossen.